Bangladešo klausimą aptarėme, tuomet pereisime prie bendrųjų diskusijų dėl Filipinų ir ponas Brokas pateikė tris rekomendacijas. Taigi jam ir suteiksime žodį. Ponas Brokai, prašau. Herr Präsident. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė, mėly kolegos, turime pritarti susitarimui su Filipinais, kuris buvo pasirašytas 2012 metais. Jeigu tą padarysime per šią savaitę, tai reiškia, kad e, kai kurios valstybės narės jį jau ratifikavo šį susitarimą, todėl didelė tikimybė, kad jis įsigalios dar šiais metais. Aš manau, kad e, tai būtų lengviausias būdas tą padaryti, taip pat ir patvirtinant Kroatiją atitinkamą protokolą bei rezoliuciją ir manau, kad tai yra geriausias būdas stiprinti tarpusavio santykius ir jis padėtų Filipinams toliau žengti pagarbos demokratijai ir pagrindinėms teisėms keliu. Taigi šį nutarimą reikia patvirtinti formaliai. Filipinai, turintis daugiau nei 100 milijonų gyventojų, atlieka labai svarbu vaidmenį Pietričio Azijoje, tai yra svarbus ekonominis politinis partneris Europos Sąjungos. Filipinai yra įsikūrę svarbių laivybos ir e, oro susisiekimo kelių sankryžoje ramiame vandenyne, vandenyne todėl Pietų Kinijos jūroje esanti situacija, manau, taip pat mums turėtų būti svarbi, siekiant, kad ten būtų užtikrinta taika, todėl turime plėtoti gerus tarpusavio santykius su mm, Filipinais. Filipinai yra įsivėlę į teritorinius ginčius Pietų Kinijos jūroje su Kinija. Kinijos agresyvus metodai ginčytinose vandenyse teritorijose kelia tarptautiniai bendruomeniai didelį susirūpinimą norėčiau pakartoti raginimą išspręsti šios ginčius taikiai ir remiantis tarptautinės teisės nuostatomis. Taip pat manau, kad e, laivybos laisviai e, negalime, negalima niekaip kenkti toje teritorijoje, taigi noriu paraginti visus partnerius ieškoti taikių ginčytinų klausimų sprendimo, taip pat e, glaudžiai bendradarbiauti, e, išgaunant ir naudojantis Kapnis ištekliais Filipinai yra labai svarbus kovant su tarptautiniu terorizmu. Karinės grupuotės veikiančios pietų Filipinuose palaiko glaudžius uh, ryšius su pietričių Azijoje veikiančiais tarptautiniais teroristų tinklais, tokiais kaip Islamo valstybė ir Al-Qaida, todėl būtina uh, kad e, Filipinai taip pat prisidėtų prie kovos su šių tarptautinių teroristinių organizacijų vykdoma propaganda. Manau, kad Mindanao taikos procesas ir 2014 kovo mėnesį pasiektas taikus susitarimas bus įgyvendintas ir kad e, bus toliau bendradarbiaujama e, ta linkme, kad atitinkami įstatymai būtų patvirtinti ir priimti Filipinų parlamente. Filipinų es prezidentas Liepos 30 dieną pradės eiti savo sal, po savo pa, pareigas ir jo kai kurie pasisakymai, manau, sukelia nemažai diskusijų, ypač visiškas pažadas netoleruoti terorizmą. Tačiau e, tikimasi pagristai, kad jis Mindanao taikos procesą tęs Europos Sąjunga e, Filipinams e, pradėjo taikyti lengvatinius muitus. E, pastaruoju metu tai yra naudinga tiek Filipinams, tiek Europai, galėtų tapti pavyzdžių kitoms Asijos šalims. Nes Filipinai turi prisijungti ir ratifikuoti prie svarbiausių tarptautinių konvencijų, e, žmogaus teisų srityje taip pat stengtis e, dėti daugiau pastangų, siekiant užtikrinti tinkamą valdymą ir e, aplinkos apsaugą. Todėl manau, kad lengvatinių muitų taikymas Filipinų atžvilgių turėtų prie to prisidėti. Ir manau, kad ES artimiausiu metu taip pat turėtų pradėti darybas dėl laisvos prekybos sustarimo su Filipinais. Ačiū ponui Brokui. Dabar steiksime žodį ponui Kundersui, kuris kalbės komisijos vicepirmininkės vardu, prašau. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Elmarui Brokui už jo pranešimą, jo pristatymą šį vakarą. Taip pat noriu pasakyti, kad pritariu jo požiūriui dėl būtinybės stiprinti tarpusio santykius su Filipinais. Mano vertinimu, Filipinai yra nepakankamai įvertinami mūsų. Tai yra tolima šalis, tačiau labai svarbi esmės svarbos partnerių Europos Sąjungoje, palaikome su jie pakankamai plačios apimties priekybinius ryšius, ypač svarbi jos geografinė padėtis Pietričio Azijoje, tai šalis, kurios tiek vidaus, tiek išorės politinė situacija yra sudėtinga, paminėjote pagristai Mindanao taikos proceso svarbą ir būtinybę šį taikos susitarimą stiprinti, jį investuoti ir tikėtis, kad bus patvirtinti kiti nu, reikiami Filipinose teisės aktai. Žinome, kad e, Filipinų ir Europos bendarbiavimo istorinės tradicijos yra pakankamai gilios. Šis metais minėjome 25 metį mūsų partnerystės ir per uh, ketvirtį amžiaus mūsų tarpusio santykiai surutuliojo į partnerystę, kuri apriepia pirmiausiai priekybinius ryšius, tačiau taip pat ir politinį bei e, bedarbiavimą saugumo srityje ir e, aišku reikia nepamiršti žmonių tarpusavio kontaktų. Kaip žinote, Filipinai eksportuoja taip pat ir darbo jėgą ir E, mes turime užtikrinti, kad ir į Europą eksploatuojamos darbo jėgos darbuotojų žmogaus teisės būtų gerbiamos ir paisomos. Manau, kad dabar tikrai yra puikia politinė proga toliau plėtoti mūsų tarpusio santykius per artimiausius dešimtmečius, kaip minėjo ponas Brokas, ypač bendrabiavimo politinėje srityje, kovo 11 ES paskelbtas pareiškimas dėl e, naujausių įvykių Pietų Kinijos jūroje ir ES nuotinė parama svarbiam Mindanao taikos procesui buvo palankiai vertinta Filipinuose, taip pat mes tikimės, kad sėkmingas taikos procesas, sėkminga pabaiga padės užtikrinti sėkmingą kovą su radikalais, kai kurios e, kovotojų grupės, ypač abu Saja, prisiekė ištikimybę Islamo valstybė ir, žinoma, ES siekia kuo tinkamiausių būdų bendarbiauti su Filipinų vyriausybė tam, kad padėtų jai veiksmingai kovoti su šia vidaus grėsme. Noriu pateikti Jums kaip pavyzdį mūsų politinio bendradarbiavimo tai, kad Filipinai kartu e, su mumis e, pažadėjo pirmininkauti bendrai ASEAN forume, kuris yra skirtas kovai su radikalizmu ir terorizmu. Tai, kad e, partnerystės ir bendrabiavimas susitarimas turės įsigalioti greitų metų ir po jo veikiausiai dėrėsimės dėl laisvos prekybos susitarimo. Manau, kad taip pat yra labai teigiamas dalykas nuo 14 metų gruodžio mėnesio e, lengvatiniai muitai, kurie yra taikomi Filipinų gaminiams patenkantiems ES rinką. E, taip pat yra labai teigiamai vertės dalykas, tačiau turime jį sieti šios lengvatinius muitus su pagarba žmogaus teisėms tinkamu valdymu, darbo sąlygų užtikrinimu. Sausio mėnesį buvo pateikta naujausia ataskaita susijusi su Filipinų eksporto apimtimis Europos Sąjungo. Tai rodo, kad e, Filipinai dar turi daug ką nuveikti žmogaus teisų konvencijos gyvendinimo e, srityje ir E, kaip e, ponas Brokas minėjo, pranešime apie tai kalbama, būtina vykdyti teismų sistemos reformą ir spręsti e, tokias problemas, kaip pavyzdžiui, nužudimai be teismo sprendimo ir nebaudžiamumo problema. Filipinuose oro transportas yra kita labai svarbi sritis mūsų tarpusavio santykiuose, kadangi oro kelių yra lengviausiai greičiausiai bendrauti tiek žmonėms, tiek verslo struktūroms, todėl yra numatomi atitinkami susitarimai dėl oro transporto paslaugų e, e, teikimo ir e, šių paslaugų atitikimo ES teisiai. Vystimasis Filipinuose yra daug neligybės, daug vystimosi problemų, skaitant ir tvaraus vystimosi tikslus. Turime daugiamečią programą skirtą 14-20 metais. Jos lėšos sudaros 325 milijonus eurų, tai yra nemažas padidėjimas dviems su pusę karto palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Mums svarbu dirbti kartu su Filipinais ir kurie pirmininkaus Asanui kitais metais. Manau, kad filipiniečiai labai svarbus mums dėl to, kaip jie noriai bendravauja su mumis e, Rytų Azijos vadovų susitikime taip pat. Taip pat reikia paminėti, kaip ponas e, Brokas sakė, bendruosius rinkimus e, vykusius gegužės mėnesį. Aktyvumas buvo didelis, rezultatas aiškus ir rinkimų komisijos dėka ir taip pat Akino administracijos bendravimo dėka viskas vyko gerai. Aš puikiai žinau, kaip ir jūs, pareiškimus, kurie buvo pareikšti per rinkimus e, kandidatų, kurie laimėjo ir kitų. Dėl ketinimų gražinti mirties bausmę galiu patikinti Jūs, kad ES yra pasiryžusi laikytis ir toliau demokratijos ir žmogaus teisų idealų savo santykiuose su Filipinais. Mes ketiname konstruktyviai bendradauti su Filipinų nauja administracija ir spręsime apie jų veiksmus pagal jų darbus. Ir tikiuosi, tikimės sužinoti greitai per Azijos ir Europos vadovų sutikimą 15 Liepos. Per dviem savaitėms po prezidento inauguracijos sužinoti apie jų ketinimus. Taigi, mes turime platformą bendradarbiavimui su Filipinais. Kai kalbam apie visus e, elementus vystimas, e, priekybą, GPS, aplinkosaugą ir žmogaus teisės. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė, uždėmesį. Uh, Labai ačiū, ministrė. Dabar politinių frakcijų atstovai ir EPP vardu Werner Langen. Äh, Dėkoju pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie anksčiau kalbėjusių kolegai Brok. Noriu labai padėkoti už labai gerą pranešimą ir e, ministrui už e, tai, kad išanalizavote šitą atvirą problemą. E, kaip Europos parlamento Azijos delegacijos pirmininkas, aš visiškai pritariu šiam e, susitarimui dėl partnerystės ir bendradarbiavimo. Mes matome, kokia pažanga ir mes žinome, kad ir e, Filipin, e, Filip, Filipinuose yra įmanoma demokra, pakeisti valdžią demokratinę nepralėjus kraujo. Ir žinome, kad Filipinai pasirašė žmogaus teisų konvenciją, tačiau visgi e, yra tam tikrų trūkumų, pavyzdžiui, e, priekybos e, sąlygos. Žinome, kad e, apie 65 procentai visi Filip, visų Filipino, Filipinų prekių yra importuojamos iš ES ir yra padaryta daug pažangos. Taip pat yra geros dėrybos e, pasistumėjusios į priekį dėl, su EFL, EFL dėl taikos proceso. Žinome, kad nebuvo pasirašytas sustarimas, tačiau e, mes tikimės, kad naujasis prezidentas e, laikysis atitinkamų principų ir galiausiai bus laisvos priekybos susitarimas su Filipinais pasirašytas ir galiausiai bus e, pasiekta partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo. Labai dėkoju už Jūsų pagalbą. Uh, Ačiū socialistų vardu. Kalbės ponas Betinį. Ačiū pirmininkė pagrindų sustarimo patvirtinimas partnerystė ir bendradavimai tarp ES ir Filipinų yra labai e, svarbus e, etapas. Aš buvau socialistų šešėlinis pranešėjas, noriu padėkoti visiems kolegams, ypač plotui Brokui, kuris atsižvelgia į mūsų pateiktus pakeitimus. Tokiu būdu mums pavyko pasiekti subalansuotą kompromisą. E, šis sustarimo patvirtinimas reiškia, mes galime siekti sustiprinti priekybą su šio regionu ir padėti plėtoti demokratiją, žmogaus teisų pagarbą. Tai yra labai svarbus aspektai, kai kalbam apie tokius sustarimus. Šis sustarimas skirtas sparčiai augančiam E, regionui pietričių Azijos šalis auga kur kas greičiau negu ES šalis. Gyventojai ten yra labai, didelis dalis gyventojų yra jauni. Filipinai yra didžiulė šalis, e, turi ilgą istoriją ir ilgą santykių su vakarais istoriją. Aišku, yra problemų nemažai, nusikalstamumas, teisingumas. Tačiau Nepamirškime, kad tai yra didelė demokratinė šalis su konstitucija, kuri gina fundamentalius laisvės ir žmogaus teisų pagarbos principus. Taigi mes raginame gerinti situaciją, kai kalbam apie žmogaus teisės, žmonių gyvenimo sąlygas, aplinką. Ir visą tai pagrįsta mūsų noru bendradarbiauti su Filipinais. Tikiuosi, kad ateityje tas bendravimas su Filipinais plėtosis politinė ir kultūrinė prasme ir naujoji vyriausybė išrinkta didelę daugumą padės gerinti situaciją. Ačiū ponė Betinė, toliau EKR frakcijos vadu, vardu Bas Belder. Ačiū ponė pirmininkė. 12 mūsų rezoliucijos pastraipoje pasakyta visiškai teisingai, mes esame susirūpinę dėl to, kas vyksta pietų Kinijos jūroje nes e, įtampa tame regione liečia ir ES ir Filipinų interesus. Pietų Kinijos jūra yra labai svarbus mūsų laivybos maršrutas, tai reikia pasakyti. Todėl e, nereikia, negalima pamiršti ir geopolitinių veiksnių. Šiame regione svarbu yra išlaikyti deramą pusiausvyrą. Taigi mes savo rezoliucijoje labai aiškiai pasakome, ką galvojame apie situaciją Pietų Kinijos jūroje. Taip pat kalbame ir apie arbitraže nagrinėjimą bylą. Tai, kas parašyta yra rezoliucijoje, aiškiai parodo, kaip reikėtų elgtis Pietų Kinijos regione. Ir mums reikėtų iš naujo sugrįžti prie 2002 metų susitarimo tam, kad mes galėtume veiksmingai plėtoti bendradarbiavimą su Filipinais. Toliau ponas Kojčiuk, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Страната постигна значителен прогрес и не случайно през декември 2014 година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 Filipinai yra pavyzdys kitoms regiono šalims. Ne, to reikia nepamiršti, kad Filipinai ratifikavo beveik visas iš devinių pagrindinių konvencijų. Tai yra puikus partneris ir, ir investicijoms tinkanti e, šalis. Todėl mes pritarėme šiam susitarimui. Mes taip pat raginame Filip, Filipinų vyriausybę daryti viską, kad būtų mažinamas skurdas, kad būtų kovojama su terorizmu, su neteisėta priekyba žmonėmis ir taip pat, kad būtų padėta Filipinams prisitaikyti prie klimato kaitos. Nereikia nuve, nuvertinti Kinijos teritorinių pretenzijų pietų Kinijos jūroje. Ir mes galime kreiptis į, uh, vis, į visas šio uh, konflikto šalis, susilaikyti nuo kokiu nors neapgalvoto veiksmu ir taip pat sulaukti arbitražo sprendimo. Aš džiaugiuosi, kad 2015 metais buvo pradėtos dėrybos ir esu tikras, kad uh, Sudarius šį susitarimą bus atvertos naujos prekybos ir investicijų galimybės ir tai bus naudinga ir mums, ir Filipinams, ir kitoms Azijano, Azijano šalims. Dėkuoju. Toliau GUE NGL frakcijos vardu kalbės ponas Hadži Georgių. Dėkuoju, pirmininkė E, džiugu, kad ES ir Filipinai gali, trečiosios šalis gali užmėgsti santykius, ryšius, e, tačiau Filipinai turėjo daug problemų, pavyzdžiui, žmogaus teisų srityje ir teisinės valstybės įstatymo viršenybės srityje. Taip pat e, ir plėtra kelia didelį nerimą. E, labai e, svarbu pabrėžti, kad kyla rizikos ir taikai, ir stabilumui. E, mes turime vykdyti struktūrizuotą dialogą. Šitas tekstas yra labai subalansuotas, tačiau kalbama apie Kinijos agresyvumą ir apie tai nėra net užsiminta. Ir Taip pat e, dėl laisvos priekybos susitarimo su kitomis šalimis iš e, Pietričių Azijos e, regiono. Reiktų paminėti piliečių gyvenamo sąlygų pagerinimo ir taip pat aplinkosaugos reikalavimus. Ačiū. Dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Butikoferis. Dėkoju. Mūsų frakcija e, pritarė e, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui su Filipinais. E, ES ir ASEAN e, santykiai labai svarbus ir Filipinai yra labai svarbus partneris. E, tačiau tai, tie santykiai turėtų neapimti tik ekonomiką. E, labai svarbu, kad naujas prezidentas būtų pareigotas laikytis savo žodžio. Žinome, kad Filipinuose labai su, Filipinai turi sunkių, sunkia situacija su piet E, pietų Kinijos jūrą. Ir e, Unklio Šits komisija e, yra prieimusi sprendimus, kuriuos turi gerbti visos atitinkamos šalis. Taip pat žinome, kad Filipinuose yra karinės jėgos, kokios anksčiau nėra buvose, Filip, buvę Filipinuose. Ir kol kas dar nėra sėkmingos taikos dėrybos ir nėra e, priimtas e, Banksamoro bazinis įstatymas. Turime taip pat nepamiršti žmogaus teisų konvencijos, kurią e, Filipinai daug kartų pasirašė, tačiau ji nėra taikoma. Ačiū. Dėkuoju toliau. Fabio Kastaldo. Dėkuoju, gerbiamasis ponė pirmininkė. Mes galime tik tai pasidžiaugti tuo, kad su Filipinais yra pasirašomas partnerystės sustrimas. Šiokių tokių problemų dar lieka ir apie tai jau buvo šiandien kalbėta. Taip pat buvo paminėta, kad ir Filipinams buvo suteiktos BLS plus lengvatos, nesižvelgiant į žmogaus teisų padėtį. Uh, Taigi gal tai buvo kiek e, skubotas sprendimas. Nepamirškime, kad Filipinuose žmonės yra kai kankinami, o teisės saugos pareigūnai dažnai nežmogiškai elgesi su e, savo piliečiais. Filipinuose nėra žodžio laisvės ir taip pat veikia sukarintos, neteisėtos sukarintos grupuotės. Mes nenorime de, iš tikrųjų kištis į tai, kas vyksta pietų Kinijos jūroje, nes tenai konkuruoja du stambus blokai - Kinija ir JAV. Aš manau, kad mes turime e, išnaudoti visas priekybos suteikiamas galimybės tam, kad galėtume e, e, paskatinti šalis užbaigti šį konfliktą. Negalime tik tai prisidėti prie to, kad konfliktas, kuriame dalyvauja kitos šalės, uh, būtų tik skatinamas ir turime raginti prezidentą įvykdyti savo rinkim, priešrinkiminius pažadus. Dėkuoju toliau ENF frakcijos vardu kalbės ponas Borgezijo. Ačiū gerbiamasis ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, viskas priklausys nuo to, kokie bus šio susitarimo padariniai. Aš manau, kad šis susitarimas gali pakengti kai kuriems e, mūsų ūkio sektoriams, ypač mano šalyje Italijoje. Pavyzdžiui, pagal šį susitarimą Filipinai galės eksportuoti e, net 60 procentų, procentus savo eksportuojamų prekių jau be muitų. Panašu, kad ES bando pasirašyti laisvosios priekybos susitarimą. Tie, kas nori plėtoti verslą Filipinuose, turėtų vietos ūkio subjektais ir pagal įstatymą būtent jiems turi priklausyti e, daugumos, akcijų daugumos paketas. Ar galima kalbėti apie didelės investicijas ir iš tikrųjų mūsų mažos ir vidutinės įmonės galės dalyvauti vis, e, visame šiame procese? Dėkuoju. Toliau ponas Milan Mon. Dėkuoju. Filipinai yra labai svarbi ASEAN šalis ir ji turi artimus santykius su ES. Mūsų vienyje ir istorija, ir ekonomikos interesai. Taigi mes manome, kad šis susitarimas yra svarbus žingsnis į priekį. Be to, politinė prasme mes tikimės, kad šis sustarimas padės mums plėtoti dvišalius santykius, sukovojant su klimato kaita ir mažinant skurdą. Pagrindų susitarimas padės mums pradėti dėrybas ir, dėl laisvo, ir, ir užbaigti dėrybas dėl laisvosios prekybos susitarimos. Dėrybos e, vyksta ir šis susitarimas e, gali būti tiek pat naudingas, kiek ir susitarimas dėl BLS plus lengvatų. Taigi mes tikimės, kad šis susitarimas bus naudingas e, ir Filipinams Europos Sąjungoje ir mes atidžiai stebėsime, kaip jisai bus įgyvendinamas. Šis susitarimas sustiprins ES ir Filipinus, e, Filipinų labai svarbios e, e, Pietričio Azijos šalies ryšius. Nina Džil. Aš džiaugiuosi, kad yra sudaromas su, uh, partnerystėse ir uh, bendradarbiavimo susitarimas. Uh, su Filipinais, su šalimi, kuri tampa vis svarbesnė. ES yra labai svarbi Filipinų priekybos investicijų partnerė. Bet kiek, kiek įtakos mes turėsime regione, kai JAF užbaigs savo rengiamą susi, susitarimą ir kai jis bus ratifikuotas. Mes norime už, neatsilikti Ir reikėtų taip pat dėsti ir stiprinti dėrybas dėl laisvosios prekybos sutarties. Ir, ir tokias sutartis taip pat reikia pasirašyti kitomis Piržų Azijos regiono šalimis. Kinija provokuoja ta, e, savo kaiminės kiekvieną dieną. Ir reikia surasti šios problemos sprendimą. Tai bus labai svarbu ne tik regiono šalims, bet ir mums, norint apsaugoti mūsų prekybos maršrutus. Filipinai yra labai svarbi regiono šalis, tačiau tai nereiškia, kad mes galime pamiršti e, žmogaus teisų pažeidimo. Ypač e, e, mus labai neramina neseniai prezidento padaryti pareiškimai. Dėkoju. Ponas Šensfeld. Žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Pietričių Aziją ir ypač e, Pietų Kinijos jūra yra labai pavojingas regionas, tai yra karštasis taškas, kuris bet kuriuo metu gali sprokti dėl vykstančių daugybės konfliktų. Kita vertus, toje, tame regione sukoncentruota daug kariuomenės. Tai yra neigiami aspektai. Tačiau tai taip pat yra ekonominiai tigrai, kurie labai greitai vystosi. Todėl labai svarbu, kad ES užtikrintų stiprų ekonominį ir politinį dalyvavimą šiame regione. Šimtas milijonų katalikų e, piliečių Filipinuose Mes norime palaikyti su jais gerus santykius, artimus ryšius, tai turi būti mūsų prioritetas. Todėl aš sveikinu susitarimą dėl partnerystės ir bendradarbiavimo ir taip pat e, džiaugiuosi tuo, kad mes dėrėsimės dėl laisvos priekybos susitarimo. Tikiuosi, tai vyks greitai. Ačiū. Dabar Alesė Malija Moska. Dėkoju pirmininkė. Filipinai yra strateginis partneris esminėme regione ir turi labai daug vystimosi potencialo. Šita partnerystė skirta pagerinti dialogui ir bendradarbiavimui. Taip, tai yra strateginis bendradarbiavimas partnerystė ir atvertos priekybos dėrybos turėtų užtikrinti labiau e, nuoseklesnius priekybos reikalavimus ir taip pat demokratijos principus ir taip pat GSP plus statusą. Prekyba yra e, nacionalinė e, išvada to, ką mes darome bendradarbiauti su Filipinais. Mes turime užmėgsti artimus santykius su regiono, e, to regiono šalimis. Labai svarbios yra bendros vertybės, iš kurių naudą gali gauti abi šalis. Ir tai gali padėti pastiprinti bendradarbiavimą ir santykius. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Vienas vienintelis pasipra, pasiprašė žodžio, tai yra ponas Marijos. Dėkoju pirmininkė. Nauji partnerystės santykiai yra labai svarbus ir Europos. Um, multinacionalinėmis įmonėms, kurios nori investuoti į augančią ekonomiką. E, kasyklose e, turi būti pagerintos darbo sąlygos, e, žmonės turi dirbti oriomis sąlygomis. Taip pat ten dirba 2 milijonai vaikų, o korupcija taip pat labai svarbi problema. Politinių opozicijos, politinės opozicijos narių persekiojimas aktuali problema. Taip pat Filipinuose pilna skurdo ir um, partnerystės bei bendradarbiavimo sustarimas su Filipinais e, turėtų padėti smulkiam ir tiniam verslui. E, taip pat dabar yra padidėjęs nedarbas. Neturėtų būti leidžiama pažeisti žmogaus teisių. Ir uh, E, svarbu apsaugoti visų e, interesus, tarp jų, aišku, ir e, ne tik daugia nacionalinių įmonių. Ačiū. Dabar vicepirmininkas, vyriausiasis užsienio, įgaliotinis užsienio reikalams ir užsienio politikai, ponas ministras Kanders. Uh, dėkoju, pirmininkė, mes labai naudingai pasidalijome uh, nuomonėmis, labai dėkoju už jūsų pasisakymus. Aš išklausiau daugumos visų jūsų nuomonės ir atsižvelgiau į jūsų lūkesčius bei susirūpinimą dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo ir dėl santykių tarp ES ir Filipinų. Remdamasis šitą E, diskusiją, aš e, manau, kad mes visi turime bendrą norą toliau vystyti ES ir Filipinų santykius. Tačiau turime užtikrinti, kad šitas na, noras būtų paremtas mūsų bendromis Europos vertybėmis ir interesais. Ir čia Europa susiduria su dviem skirtingais klausimais. Visų pirma, žmogaus teisės sąžininga ir teisinga prekyba, situacija Kinų jūroje, Kinijos jūroje ir taikos procesas Filipinuose. Pradėkime nuo žmogaus teisų. Norėčiau pasakyti, kad situacija tikrai yra stebima. ES e, įvertino žmogaus teisų situaciją Filipinuose ir e, apžvelgė tai 2014 metų, 2015 metų ataskaitoje, e, kuri jums buvo pateikta 2016 metų sausį. Aš manau, kad mes toliau E, vertiname, ar jie laikosi Junktinių tautų žmogaus teisų konvencijos, ypač e, taip yra paminėta GSP, GSP plus sprendime. Ir taip pat e, siekiama stiprinti institucinius gebėjimus, taigi mes ne tik stebime, bet ir stipriname jų. Tarptautinės žmogaus teisų komisijos pajėgumus Filipinuose. Taip pat mes vertiname, kaip Filipinai laikosi tarptautinių įsipareigojimų ir pagal um, ehm, PCA, kaip žinote, bus vedamas ir žmogus teisų dialogas. Dėl laisvos priekybos sutarties pačios dėrybos jau buvo pradėtos praėjusiu metu pabaigoje ir įvyko pirmasis raundas, tai buvo 2016 metų gegužė. Uh, Aš tikiuosi, kad mes galėsime sudaryti susitarimą, kuris aprieps labai daug klausimų. Kaip žinote, ASEAN regione Filipinai yra mums labai svarbus partneris ir Tai yra penktoji, ketvirtoji didžiausia ekonomika ir e, mūsų priekybos santykiai su Filipinais yra labai svarbus ir jie siekia apie 3 milijardus eurų 2014 e, metais, o taip pat ES daugiausiai investuoja į Filipinus kartais e, žmonės mano, kad tai yra jungtinės valstijos. Ne, tai Europos Sąjunga. Tad e, turėtume įspręsti nesažiningos konkurencijos klausimus. Mums e, labai svarbu tai kelti per dėrybas. E, taip pat bus atliktas prekybos tvarumo poveikio įvertinimas ir bus bendradarbiavimo daugelį kitų klausimų, tarp jų ir šiame. Taip pat paminėta žmogus teisų situacija ir poveikio įvertinimas tvarumo poveikį vertinimas. Tai svarbu pabrėžti. Visi kalbėjote apie išorės ir vidaus strateginę situaciją Filipinuose ir už jų ribų. Pirmiausia, kokia yra šalių situacija pietų Kinijos jūroje ir e, reikia paminėti nuolatinį arbitražą, arbitražą teismą. Kokia yra ES pozicija? Žinote, kad 2000. E, 2008 m. kovo 11 d. ES jau išsakė savo principinę poziciją dėl Pietų Kinijos jūros. E, tai yra, kad reikia laikytis teisės viršinybės principo ir išspręsti e, problemas taikiai, nenaudojant jėgos ir e, netaikyti viena šalių veiksmų. Ta, ta pozicija taiko ir taryba. Dėl suverenumo klausimų mes neturime savo pozicijos ES yra sutarties e, šalis pasirašiusi Junktinių tautų e, jūrų teisės konvenciją. Tad ten yra numatytos atitinkamos procedūros ir mes lauksime, kol e, tarptautinis tribunolas iš, pateiks savo sprendimą šią vasarą. Dėl Kinijos ir ASEAN regiono Elgesio kodekso dėrybų mes palaikome jas ir mm, palaikome pasitikėjimo stiprinimo priemonės. Aš tikiuosi, kad ir toliau bus sekama tuo keliu. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad e, vidiniai taikos e, procesai Filipinose yra labai svarbus. Tai yra vienas iš e, mastelių, uh, E, kuriuo remsimės e, vertindami Filipinus ir ypač tai bus svarbu e, filipiniečiams. Aš tikiuosi, kad bus, padarytos, bus padaryta pažanga per dėrybas. Mes be abejo tai skatinsime, palaikysime ir uh, Negaliu dabar papasakoti visų detalių e, susijusių su dėrybomis, tačiau ES jas palaiko ir e, taip pat prisidedame prie stabilumo ir taikos programos. Pavyzdžiui, ES palaiko e, Banksamoro įgyvend... sustarimo įgyvendinimą ir tam skiria daugiau nei 15, 5 milijonus eurų ir ta, to susitarimo įgyvendinimas buvo pradėtas 2015 m. rūpjūtį. Ačiū.